yra pateikta tiesioginės transliacijos e, interneto svetainė. Sesija tęsis rytoj 24 kovo nuo 9 ryto iki 1 dienos. Darbo tvarkė paskelbta interneto tinklapyje.